pilieč, Čekijos piliečiams. Mes reiškime solidarumą Čekijos piliečiams, kurie, kaip kiti ES piliečiai, turi turėti galimybę atvykti į Kanadą be vizų. Kovo 11 dieną mes dar kartą švesime terorizmo aukų dieną. Ta diena 2004 metais Madride teroristai nužudė daugiau kaip 200 žmonių. Po 16 mėnesių vėl žuvo 52 žmonės. Terorizmas negali būti niekaip pateisintas ir niekas neturėtų susilpninti Europos solidarumo ir demokratijos dvasios. Dabar trečias informacinis punktas. Gavome žinių, kurios kelia didelį susirūpinimą. Turiu galvoje e, mirties bausmės vykdymą penkiems asmenims Taivanija. 2010 metais